Silidis mandatas, jis gali dalyvauti parlamento veikloje, nebent paaiškės, kad yra kokiu nors jam paskirtų užduočių, dėl kurių jis negalėtų eiti Europos parlamento nario pareigų. Jau buvo išnagrinėtas pono Demesmaker mandatas pagal trečios raipsnio ketvirtą dalį ir laikoma, kad mandatas laikomas galiojančiu nuo vasario 22 dienos. Ar kas nors prieštarautų tokiam mandatui? Jeigu ne, tai skelbiu, kad yra patvirtintas mandato galiojimas. Pana Marta Andresen man pranešė, kad ji nuo vasario 25 dienos nebe priklausys e, Laisvės ir demokratijos frakcijai. Socialdemokratų frakcija manęs paprašė Franceską Baračių